Uh, welcome to everybody. Can... Labas rytas visiems. Aš norėčiau pradėti posėdį. Vakar mes labai daug dirbome, išsamei išnagrinėjome daugybę klausimų. Nebejoju, kad daugiau kolegų prie mūsų prisijungs šiek tiek vėliau, bet vis tiek siūlyčiau pradėti posėdį dėl to, kad mes turime svečią ir būtų mandagu pradėti posėdį jau dabar. Na kągi, pirmiausia, aš norėčiau pasakyti, kad man yra nepaprastai malonu pasveikinti pas mus atvykusi Haraldą Gruberį, kuris e, atstovauja Europos investicijų bankų ir kuris mums išsamei šiandien papasakos apie tai, kaip ketinama investuoti į švietimą ir kultūrą. Tai yra tie klausimai, kurie priskirti mūsų kompetencijai. Mes čia, Europos parlamente, visuomet kalbėjome apie tai, kad e, siekiant e, pritraukti daugiau investicijų Europoje, ypač gyvenant Junkerio strateginių investicijų e, planą, reikia nepamiršti, kad būtina labiau investuoti į kultūrą ir švietimą. Taigi tikiuosi, kad mūsų svečias mums šiandien papasakos apie tai, kokios yra tokių investicijų perspektyvos, ką daro valstybės narės Jūs, e, ponė Gruberė, esate atsakingas Europos investicijų bankė už skaitmininę ekonomiką ir švietimą. Tai yra tos rytis, kurios mums itin rūpi. Ir gruodžio mėnesį, kai čia Bruselėje vyko tarp parlamentinio komiteto posėdis ir buvo kalbama apie švietimą ir kultūrą, jūs taip pat jame dalyvavote ir Deja, tas susitikimas ne, mūsų nebuvo labai ilgas, tuomet jūs tik tai perskaitėte savo kalbą, padarėte prezentaciją, bet aš prisimenu, kad praeitą kartą jūs kalbėjote apie tai, kad Europos investicijų bankas yra pasiryžęs investuoti į švietimą, į skaitmeninę ekonomiką. Ir Pavyzdžiui, jūs kalbėjote apie tai, kad Europos investicijų bankas jie labai seniai remia įgūdžių ir darbo vietų programą, kuri vadinasi Skills and Jobs Investing for Youth. Tai yra programa, kuri yra skirta toms įmonėms, kurios e, priima darbą jaunus darbuotojus arba kurios e, organizuoja jiems stažuotės ir pameistrystę. Taigi Ilgai nedelsdama, iš karto suteisiu žodį mūsų svečiui tam, kad jisai galėtų mums daugiau papasakoti apie banko veiklą. Mums yra žinoma apie labai ambicingą investicijų planą, kurį visi vadina Junkerio planu. Ir tas planas turėtų sukurti daugiau galimybių tiek nacionalinių, tiek ES lygmenių, nes e, ketinama pritraukti kuo daugiau finansų įstaigų įvairių suinteresuotų šalių, tam, kad būtų daugiau investuojama į švietimą. Mes suprantame, kad e, gal šiuose sritise susidurėma su didesnė rizika, ypač kai kalbame apie mažas ir vidutinės įmonės, kurios ketina e, dalyvauti šiame sektoriuje. Ir kartais įvertinti tai, kas vyksta kultūros sektoriuje, yra labai sunku. Negalime viskam susiekti piniginės išraiškos. Ir mes e, nuolat e, kalbame apie tai, kad e, jei pažvelgtume į tai, kas vyksta kultūroje per socialinės apnaudos prizmę, pamatysime, kad nepaisant to, kad pinigais visko vertinti neįmanoma, vis dėlto tenai nuveikiamas yra didžiulis darbas. Ir Europos parlamento pirmininkas, komisijos pirmininkas susitarė, susitarė su įvairiais padaliniais, kurie yra atsakingi už komunikaciją. Ir tikiuosi, kad taip bendromis jėgomis mes galėsime išaiškinti visiems ekonomikos subjektams, suinteresuotoms šalims, socialiniams partneriams, kad galima, kad reikėtų skleisti daugiau informacijos apie tai, kaip mes dirbame, kaip galima investuoti į švietimą, į kultūrą, pasitelkiant be abejo šiam tikslui visas mūsų institucijų tarnybas. Aš manau, kad mes turime imtis veiksmų drąsiai, turime būti aktyvus Ir, kaip minėjau, mūsų institucijų padaliniai, atsakingi už komunikaciją, jau bendradarbiauja. Mes rengiame dabar ir internetinę svetainę. Na kągi, dabar sutiksiu žodį mūsų svečiui. Jūsų pasisakymas skirta maždaug 15 minučių ir po to kolegos galės užduoti jums klausimus. Dėkoju, ačiū ponė Kosta, man labai malonu yra dalyvauti jūsų posėdėje, tai yra didelį garbė, man dėkoju už kvietimą. Aš parengiau kelias skaidres, kurias norėčiau jums parodyti ir paaiškinti, kaip Europos investicijų bankas padeda kovoti su e, jaunimo nedarbu. Taip pat e, bendrai pakalbėsiu ir apie tai, kas vyksta konkrečiose sritise, tai tose sritise, kurios yra priskirtas e, jūsų komiteto kompetencijai. Aš norėčiau taip pat pasakyti, kad tai, kad matysite šiuose sritise e, e, ir atspindi praeitų metų situaciją, mes esame politinis bankas, todėl mes turime savo politinius tikslus. Ir kai kalbame apie jaunimo nedarbą, kalbame apie dvi sritis. Pirmiausia, mes dirbame in, inovacijų srityje, o inovacijos yra susijusi su švietimu, nes mes traktuojame švietimą būtent kaip tą veiklą, kuri sudaro sąlygas inovacijoms kurti ir būtent kurdami inovacijas mes galime kurti stipresnį ir stabilesnį pagrindą mūsų ūkiui. Dar kita svarbi sritis tai yra mažos ir vidutinės įmonės. Toliau, kad būtent šios įmonės kūrė darbo vietas e, jaunimui. Kai mes galvojame apie Europos investicijų banką, svarbu yra suprasti, kad mes finansuojame projektus. Mūsų banko pagrindinės tikslas yra skirti paskolas, teikti paskolas bet tos paskolos yra tai, jos yra tikslinės, jos yra skirtos konkretiems projektams įgyvendinti. Todėl prieš gaunant paskolą visuomet reikia pirmiausia pateikti mums savo projektą. O apie projektą, projektą galima vertinti kaip uh, turtą. Tai gali būti materialusis uh, uh, turtas, tai gali būti keliai, kita infrastruktūra, arba gali būti nematerialusis turtas, pavyzdžiui, de, uh, moksliniai tyrimai. Tai yra dalykai, tai yra žinios, tai yra dalykai, kurių negalime pačiupinėti rankomis, bet, bet, bet tas turtas vis dėlto gali generuoti pelną ateityje. Pagalvokime apie jaunimą. Jaunimas yra didžiausias Europos turtas. Ir dėja šiuo metu neišnaudojame uh, to turto gerai, neinvestuojame pakankamai į uh, tai, kad, uh, kad jį stiprintume. Mums reikia didinti mūsų e, jaunimo įgūdžius, jų žinias, e, tam, kad mes neturėtume prarastos kartos, nes, e, nes jei turėtume prarastą kartą, tuomet prarastume ir būsimasias pajamas, ir augimą, ir stabilumą. Todėl, galvojant apie jaunimą, jį reikia suprasti, kad mes investuojame į ateities turtą. Bankas nefinansuoja bet kokių projektų. Projektas turi būti geras ir mes vertiname kiekvieną projektą e, pagal tris parametrus. Pirmiausia, kiekvienas projektas turėtų būti ekonomiškai pagrystas, ekonomiškai naudingas visuomeniai. E, antras kriterijus, ar iš techninio, ar techninių požiūrių jisai yra e, efektyvus. Ir trečias kriterijus yra tai, kad tas projektas turėtų būti finansiškai nepriklausomas, kad jisai pats galėtų po to, kad jisai po to galėtų generuoti pakankamai pajamų tam, kad galė, galima būtų gražinti paskolą mums. Štai tokie yra trys kriterijai, kuriai, remtis kuriais bankas vertina kiekvieną projektą. Mes investuojame į e, įgūdžių ir naujų darbo vietų programą nuo 2013 metų, nes tuomet buvo pradėta datų kalbėti apie jaunimo nedarbą. Mes parinkime kelias pasiūlymus, kuriuos pateikime tarybai ir aš galiu Jums pateikti kelias pavyzdžiui. Mes e, sureagavome labai greitai, nes problem, problemą reikėjo spręsti kuo skubiau. Ir pirmiausia, mes e, turėjome trumpalaikę programą, kuri buvo bendrai finansuojama kartu su, su Europos komisija. Mes turėjome 6 milijardus eurų ir jie buvo suskirstyti į dvi dalis. Pirmoji dalis buvo skirta įgūdžiams. Tai e, galima būtų sakyti, tai yra pasiūlos e, aspektas Kitaip tariant, mums reikėjo užtikrinti, kad jaunimas turėtų tokių įgūdžių, kurie yra paklausus, kurie reikia e, darbo rinkų, kurie reikalingi darbo rinkai. Tam buvo skirti 3 milijardai. O ta antra dalis buvo skirta paklausai skatinti. Tai e, reiškia, kad mes turime padėti mažoms ir vidutinėms įmonėms e, samdyti daugiau jaunų darbuotojų. paklausos aspektas. Čia buvo kelios priemonės pritaikytos. E, kai kurios iš jų jau egzistavo anksčiau, mes jas tik tai sustiprinome, pavyzdžiui, mikrofinansavimo priemonė, e, jį kartu yra įgyvenimas Europos investicijų fondų ir dar viena priemonė, tai yra mažos vidutinės įmonės ir, e, ir taip vadinamasis mid-cap Aš, mes neturime dėja laiko tam, kad galėtume dabar įsigilinti. Tuomet mes negalėjome e, išplėtoti kiekvienos e, dalies, nes neturėjome laiko, turėjome per kelias mėnesius viską paruošti. Ir e, po to, kai programa jau buvo gyvendinama, mes stiprinome atskirius pro, šios programos elementus. elementus. Toliau, įgūdžiai įgūdžiams skirta mūsų darbo dalis. Jau minėjau, kad tai yra, e, e, įgūdžiai yra susiję su infrastruktūra. Mes žinome, kad Europoje trūksta investicijų į švietimo infrastruktūrą. Švietimui skirtas biudžetas turėtų sudai. Infrastruktūrai turėtų būti skiriama maždaug 10 procentų viso švietimo e, biudžeto. EBPO bent jau taip e, rekomenduoja. Tačiau mes matome, kad e, kai kuriuose valstybėse narėse nebuvo investuojama į mokyklas. Pavyzdžiui, žinoma, kad net ir jeigu mokykla nėra labai geros būklės, jie vis dėlto gali funkcionuoti. Ir šiandien mes matome, kad infrastruktūra, o infrastruktūra mums, kaip bankų, labai rūpi, nes tai yra materialusis turtas ir uh, bankas turi labai gerai pasirinkti e, materialų į turtą. Ir mes pagalvojame, kad reikia investuoti infrastruktūrą. Reikia pirmiausia pagalvoti apie infrastruktūros kokybę, tai reiškia, ar, turi, ar uh, yra vis, uh, visa uh, reikalinga įranga, kuri gali būti naudojama švietimo procese. Ir žmonės turi uh, tinkamų įgūdžių. Apie infrastruktūrą tai jau kuris laikas nebuvo uh, skiriamas pakankamas dėmesys. Ir dar vienas svarbus elementas, kuris yra netoks materialus, tai yra mokymo programos, ypač profesinio mokymo programos. Ir bankas pradėjo investuoti, pradėjo galvoti apie tai, kaip mes galėtume paremti įvairias mokymo programas, kaip galima būtų geriau uh, parengti mokytojus, kaip galima būtų užtikrinti, kad jų kvalifikacija būtų nuolat keliama, kad jie žinotų da, apie tai, ko reikia rinkai. Dar vienas dalykas. Mes galvojame, kad taip pat reikėjo sumažinti kliūtis, kurios trukdo jaunimui mokytis. Kitaip tariant, mes bandėme padė, norėjome padėti studentams susirasti paskolas, tam, kad jie galėtų skirti laiko mokslui. Ir taip atsirado kelios dalės. Taigi mes investavome į materialų, į turtą, kuris yra labai svarbus, kaip minėjau, ir taip pat investavome į kitas sritis, derindami savo pastangas. Ir aš manau, kad dar daug ką galima būtų padaryti, investuojant dar labiau į uh, E, tuos nematerialiuosius e, aspektus. O čia jūs matote mūsų veiklos darbo rezultatus 2013-2014 metais. Mes e, pasiekėme kur kas daugiau nei buvome numatę. Ir paskolos mažoms ir vidutinėms įmonėms e, pasiteisino. Aš minėjau, kad mažos įmonės turėjo samdyti jaunus žmonės, bet ir matome, kad ir paklausos aspektas, pasiūlos aspektas, atsiprašau, buvo taip pat patobulintas. O čia jūs matote, kaip projektai buvo įgyvendinami įvairiuose šalise. Ir aš jau minėjau, kad mes kalbame apie 2013-2014 metus, bet iš esmės da, tie skaičiai e, nuolat keičiasi, nes kai kurie stambesni projektai da, pateikia duomenys, sakykime, da, vėliau, kai kurie anksčiau. Bet iš esmės jūs matote, kaip e, valstybės narės reaguoja į mūsų pasiūlytas iniciatyvas. Mes neturime da, jokio limito, nes minimaliai mes tad, toms investicijoms skiriame 3 milijardus, bet e, da, e, maksimalaus limito kokio nors ribojimo nėra. O dabar aš norėčiau pereiti prie kitos e, dalies ir kalbėsiu apie Europos strateginių investicijų fondą. Iš esmės, Europos strateginių investicijų fondas iš esmės nepakeis Europos investicinių banko metodologinio požiūrio. Bankas ir toliau finansuos projektus, kurie turi būti geros kokybės, kaip aš jau paaiškinau. Mes vertiname kiekvieną projektą pagal tris kriterijus. Taigi, kiekvienas krite, e, projektas turi atitikti tuos tris e, kriterijus. Yra Yra du elementai, kuriuos pridėjęs e, Europos, Europos strateginių investicijų fondas. Pirmiausia, padidės mūsų turimų lėšų apimtis. Ir antras svarbus dalykas yra tai, kad mes galėsime investuoti į aukštesnės rizikos projektus. Neįtin didelė bus ta rizika, bet vis tiek, bet kuriuo atveju mes dabar galėsime investuoti į rizikingesnius projektus, nei galėjome anksčiau. Tai yra svarbu, nes iš esmės Europos strateginių investicijų fondas yra skirtas tam, kad mes galėtume pritraukti daug privataus kapitalo, o tas privatusis kapitalas visuomet yra susijęs su didesnė rizika. Toks sektorius kaip švietimas, o tai yra strateginis sektorius. turi būti susijęs su tinkamumo kriterijais. Bet švietimo sektorius yra sudėtingas dėl to, kad šiame sektorėje dominuoja valstybės, valstybės institucijos. Taigi rizika gal ir nėra labai didelė, bet vis tiek nėra lengva pritraukti privačias investicijas iš uh, švietimą. Todėl reikia gerai pagalvoti apie tai, kaip galima būtų e, sutelkti tas privačias investicijas ir vienas iš būdų būtų kurti privataus ir viešojo sektorių partnerystės. Ir mes galvojame, kad e, tai tikrai yra labai naudingas modelis, visiems naudingas. Ir Mes manome, kad privatusis sektorius galėtų kur kas aktyviau dalyvauti profesinio e, mokymo srityje, nes e, būtent privatusis sektorius e, gali geriausiai parengti jauną žmogų, gali suteikti jam labai konkrečių įgūdžių, kurių konkrečiai dabar įmoniai reikia. Tai kaipgi galima būtų įtikinti įmonės ta, mokyti darbuotojus, jaunus darbuotojus, nes tai yra susijęs su papildomomis išlaidomis. Jeigu jūs kas nors mokosi mokykloje, tai be abejo kainuoja. Ir lygiai taip pat ir įmonė, jeigu kas nors pas jūs ateina ir mokosi jūsų įmoniai, jūs turite skirti jam laiko, jūs turite jam paaiškinti, kaip kas veikia. Ir įmonės investuoja į mokymą. Todėl reikia e, pripažinti, kad tos išlaidos skirtos mokymui, darbuotojų mokymui yra investicijos. Ir įmonės turi net ir e, įvairias e, programas, kurias mes galėtume paremti finansiškai. Šioje skaidrėje jūs matote kokią pagalbą mes galime teikti. Ir projektai gali būti ir labai nedideli, ir labai dideli. Nedideli projektai paprastai yra susijęs su labai didelė rizika ir juos paprastai siūlo mažos vidutinės įmonės ir Ir tuomet paprastai me, mes stengiamės su, tel, suburti kelis projektus ir tuomet galime finansuoti iš Europos investicijų, kartu su Europos investicijų fondu, arba mes galime a, apjungti kelis projektus patys. Privačio ir viešojo sektorių partnerystė. Tai yra labai, e, minėjau, labai svarbi priemonė, ypač galvojant apie mažas vidinės įmonės, vidinio kapitalo įmonės. Ir da, e, kūrybinės įmonės. Dažniausia yra mažos ir vidutinės, arba da, tai būna kooperatyvai. Ir iš esmės galima būtų jas paremti ir pasitelkiant Europos strateginių investicijų fondą, įvairias jo priemonės, kurios šiuo metu yra kūriamos. Ir jei, ypač jei mes kalbame apie privačią veiklą, privačių įmonių vykdomą veiklą, tuomet ją galima būtų finansiškai remti iš strateginių investicijų fondo. Ir Europos strateginių investicijų fondas turi taip pat ir tokią patarę, pa, patariamąją tarnybą, kuri konsultuoja ir uh, įmonės ir padeda joms išsiaiškinti, ką bankas gali padaryti, kokios priemonės egzistuoja, kaip jomis galima naudotis. Bet čia reikės be abejo siekti, kad ir tie, kam reikia, tas finansavimas reikalingas, kad ir jie įsitrauktų į tą darbą, kad jie būtų aktyvūs. Jei jūs turite gerą projektą, tuomet paprastai surasti e, jam finansavimą nėra labai sunku, nes pinigų mes turime. Bet e, problemų esama e, toje stadijoje, kai bandoma yra įsiaiškinti, kurgi kreiptis, kur ieškoti pinigų savo projektui. Ir kūrybinėms įmonėms skirtas finansavimas nėra nekaip e, apribuotas. Svarbu tik tai tinkamai parengti projektą. Aš turiu kelias pavyzdžius, nežinau, Ar jūs norėtumėte apie juos sužinoti, ar aš jau galėčiau ir baigti? Sicuramente sia l'education che, il, che hai accennato, ma anche le industrie culturali e creative ci interessava capire. Perché quando lei dice progetti, sono anche piattaforme che si possono realizzare. Mm. Sorry. No, I just suggest something. Education. You, do... Aš tiesiog siūlau, kad jūs <clears throat> keletą žodžių pasakytumėte apie švietimą. Ir norėčiau kad jūs paaiškintumėt, ar jūs laukite, kol jums bus pateikti projektai, ar egzistuoja kažkokia sistema, pagal kurią jūs patys galite imtis iniciatyvos. Ačiū, pirmininkė. Na, aš manau, kad pirmas pavyzdys, kurį ketinu jums pateikti, e, gerai iliustruos, kaip viskas veikia, kuo gali pasinaudoti kūrybinis sektorius. Nes praktiškai bankas stengiasi skatinti projektus aukštesnio įsilavinimo pakopos srityje, teikdamas paskolas studentams. Man atrodo, kad tokios paskolos gali taip pat tapti, gal ir nebūtinai studentų veiklos, bet bet a, tokios a, stipendijos galėtų tapti paskolų fondų, nes jeigu, pavyzdžiui, studentas negali, <clears throat> neturi lėšų mokytis, tai jis gali pasimti nedidelę paskolą ir galima būtų sudaryti tokį rezervą paskolų. Tas rezervas veiktų kaip kredito institucija yra panašių projektų ir kultūros srityje, pavyzdžiui, audio vizualinėje srityje egzistuoja a, filmo fondas ir a, jeigu pakankamai išplėtota veikla ir galima ją susijęti, tai galima numatyti ir paskolų pavydalų finansinio remimo priemonės. Kitas pavyzdys būtų toks švietimo infrastruktūra. Konkrečiai profesinio mokymo mokyklos, pavyzdžiui, Prancūzijoje jau seniai mažai investuojama į šią sritį, dabar Prancūzija gerokai atsiliko ir stengiasi pasivyti kitus ir akivaizdu, kad pirmiausia turi būti priimtas politinis sprendimas, bet yra ir kultūros sektoriaus infrastruktūra. Todėl reikia savęs paklausti, ar turite tokią infrastruktūrą, kuri galėtų skatinti veiklą. Jeigu tokios infrastruktūros nėra, tai bent jau reikėtų sukurti infrastruktūros pagrindinius elementus. Reikia tiesiog gerai įvertinti, nes dažnai pakanka tų kertinių dalykų, tos platformos, kaip mes vadiname, ir galima jau jos pagrindų plėtoti veiklą. Bankas iš dalies finansavo keletą projektų audio video skaitmeninimo kūrinių skaitmenimo srityje, na, pavyzdžiui, kai kurios žaidimus, nes Europai, Europoje skaitmeninė veikla, skaitmeninis turinys nėra išplėtoti, nes daugiausiai skaitmeninių žaidimų faktiškai sukūriama Junktinėse Amerikos valstijose. Bet aš manau, kad Europoje turi pakankamai galimybių plėtoti savo nuosavą, parengti savo nuosavą produkciją, tiesiog reikia tokią veiklą remti. Ir būtent skaitmeninėje srityje galima rasti neblogų pavyzdžių. Pirmininkė, ačiū Jūs labai išsamei pristatėte darbą, kurie vykdo bankas tokioje komplikuotoje srityje. Nebejotinai yra ir papildomumo, papildymo kriterijai nustatyti FC atveju. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms, kurie to paprašė, pona Komarova pirmiausiai, o paskui Helga Trupel. Taigi, kas dar norėsit pasakyti, prašom, parodykite, kad to pagėdaujate. Dėkoju už jūsų pasisakymą. Tai yra, e, mums labai svarbus yra švietimo sektorius ir tai yra labai jautrus sektorius. Valstybės, valstybė tenka atsakomybė už švietimo turinį, o kai kalbame apie privačias investicijas, taip pat tenka kalbėti apie tas investicijas, kai iš jų laukiama gražos. Manau, kad kalbėdami apie švietimą turėtume būti atsargus, nes jokių būdų nenorime, kad švietimas būtų privatizuotas. Ir kai gaunate štai tokio pobūdžio švietimo projektų, kaip jūs įsitikinate, kad tai dera su švietimo sistemų numatytomis taisyklėmis ar regionų numatytomis švietimo taisyklėmis. Kai dėl profesinio mokymo daug kas yra šiek tiek kitaip, nes įmonės nori rasti rinkoje kvalifikuotų darbuotojų. Ir suprantu, kad tuomet įmonėms irgi tenka tam tikrą atsakomybę, galima taikyti vadinamą dualinę sistemą, kuri yra dėktina tokiais atvejais. E, galima tokią sistemą dėkti ne tik jaunimui mokyti, bet taip pat ir testiniam suaugusių mokymui ištikrinti. ir tikiuosi, kad nebus finansuojami vien tik tie projektai, iš kurių tikimasi finansinės naudos, bet taip pat ir tie, kurie padeda užtikrinti geresnį švietimą ir mokymą. Ačiū. Pone Trupel, prašau. Dėkoju. Aš norėčiau sužinoti, ar jūs manote, kad, su, na, kad pasirmėt naujomis EFSI galimybėmis kūrybinė pramonė yra gerai informuota apie esančias galimybės ir ar yra gaunama e, prašymų investicijoms, ar, ar tas skaičius auga. Ir gal galėtumėt pasakyti, ar finansinės priemonės kūrybiniai pramoniai atitinka kūrybingos Europos programos tikslus. E, mūsų komitetui ypač rūpi tai, kad smulkus kultūros projektai turėtų galimybę dalyvauti ir kad būtų užtikrinami jiems reikiami saugikliai. Ačiū. Prašom, kolega. Dėkoju už pristatytus dokumentus. Turiu klausimų dėl mažų atsitinimų ir holdingų. Jūs žinote, kad mažos ir vidutinės įmonės E, stokoja darbuotojų, kurie turi tvarkyti tuos dokumentus, kurie pakankamai sudėtingi. Holdingams problemų iškyla mažiau, tad reikėtų labai atkreipti dėmesį į tai, kad net atsitiktų taip, kad programuose dalyvauja tik holdingai, tuo tarpu, kai smulkios įmonės, kurios E, pamatę, su, pamačiusio sudėtingumą tų visų projektų, tiesiog, kuriuoms trūksta darbuotojų, tiesiog atsisako tose projektuose dalyvauti. Bent jau Prancūzijoje mes susidurėm su tokia reas, tokiamis realijomis. Ačiū. Kolega Evans, prašau. Dėkoju. Ačiū už jūsų pasisakymą. Jūs, e, jūsų puslapiuose nemačiau Nemačiau, kad būtų kalbama apie universitetų finansavimą. Ir, e, o tai mums yra rūpimas klausimas. Norėjau paklausti, e, kokia yra situacija su vietos valdžia. Kardise, pavyzdžiui, e, tai yra sostinė regiono, matėme, kad labai buvo sumažintas biudžetas kultūros reikmėms. E, ir kultūros projektams įvairiems vykstantiems mieste. Ir norėjau sužinoti, ar yra galimybė apskritai, kad vietos valdžia galėtų dirbti e, kartu su meno sektorium, su kūrybinė pramonė, kad būtų galima pateikti paprasčiau tos projektus, e, jeigu turėtų vėl ištikti mūsų panaši situacija ir bent jau trumpuoju laikotarpiu, ko gero taip e, padėtų kino pramoniai ar, ar kitoms kūrybos industrijoms išlikti. Jo labiau, kai matome, kad viešos, viešosios išlaidos šitoms rytims yra labai sumažėjusios. Ačiū. Kolega Alipatski, prašom. Dėkoju, sako ponė Lipatska. Labai susidomėjusi išklausiau jūsų pasisakymų. Šiaip jūsų e, pasisakymas atsako tą klausimą, kurį uždaviau ponui Navračič, komisarui. Nes vakar aš kaip tik klausiau jo, kaip galima būtų pasiekti didesnės sinergijos tarp viena vertus švietimo programų ir plano, kita vertus, kurį siūlo e, Junkerio planas. Kitaip tariant, kaip geriau būtų galima bendratarbiauti su Europos investicinių banku ir kitais privačiais fondais įvairiais. Ir šiandien jūs kaip tik ir atsakėte į tą klausimą. Kaip ten bebūtų, aš turiu dar vieną klausimą, kurį norėčiau užduoti. Ar galėtumėm tą sinergiją dar pagerinti? Ar galėtume, pavyzdžiui, į šį bendradarbiavimą įtraukti struktūrinius ar sanglaudos fondus tam, kad tos energijos būtų daugiau? O ir kaip su horizontu 2020? Mano šalyje Lenkijoje susidūrėma su daugybė kliūčių, kai tenka investuoti, ypač kai tą daryti turi mažos ir vidutinės įmonės. Ta rizika yra labai svarbi. Kas tą riziką galėtų prisijimti, jeigu projektas nepasiteisintų? Ar manote, kad galėtume vienaip ar kitaip pagerinti tą sinergijos efektą programų, tokioms kaip Erasmus arba e, rizikinkim švietimo projektams? Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Turime atstovų iš vairių komisijos direktoratų. Ar norėtų kas nors pasisakyti? Uh, <coughs> Ačiū. Pirmiausia, tai aš norėčiau padėkoti ponui Gruberiui už labai įdomų uh, pasisakymą ir gal iš dalies pakartosiu tai, ką jis sakė, nes jūs, ponia Gruberi, įvardijote tas pačias tendencijas, kurias mes verstame su valstybėmis narėmis, aptardami a, projektų pateikimo sąlygas. Praėjusiais metais kartu su EBRD komisija svarstė, kaip reikia geriau paskleisti informaciją, svarstė naujus finansinius instrumentus ir taip pat galimybę mobilizuoti suinteresuosus tas pusės projektų vykdymų. Ir e, po konferencijos, kurią surengėme, padarėme keletą išvadų. Pavyzdžiui, švietimo srityje yra nemažai gana smulkių projektų ir, kaip jūs teisingai sakėte, jie e, iš tiesų ir tampa atskirais projektais, bet jų, juos sunku, ga, sunkiai galima tarpusavėje susijęti. Ir tai um, problemiška. Kartais, kita vertus, labai sunku suderinti viešojo ir privataus sektoriaus finansavimą, nes egzistuoja tam tikri ir teisiniai reikalavimai nustatyti tokiu finansavimo apjungimui. Kita svarbi išvarda buvo tokia Matyt, reikia įsklaidyti abejonės ir net baimę dėl daugelio investicinių priemonių. Ir turi būti aišku, kad tai yra papildomos priemonės. Ir kaip jūs teisingai, ponia Gruberį, pastebėjote, lėšų investuojamų infrastruktūrą lėšų, įskaitant ir švietimo sektorių, labai trūksta. Reikia galvoti, kaip e, užtikrinti didesnį finansavimą, surasti daugiau finansavimo šaltinių. Taigi, problemą žinome, bet ką daryti toliau? Komisija iš savo pusės bandė analizuoti įvairius variantus ir vienas iš tokių galimų variantų, kurį mes aptarsime ir su jūsų banku, būtų projektų apjungimo galimybę, kad susidarytų pakankama investicijoms platforma ir tada būtų būtume tikri, kad projektai bus įgyvendinti. Bet kita vertus, mes negalime už projekto vadovus to padaryti, atlikti jų darbą mes negalim. Jie turi galvoti, kaip apjungti projektus, sukurti tam tikrą projektinę platformą. Mes dar galvojame, kad reikėtų vietos lygių sustiprinti um, specialiuosius įgūdžius. Būtent, kad vietos lygių būtų pakankamai žmonių, kurie gali parengti projektus. O gegužę komisija ketina pateikti e, naują dokumentą dėl įgūdžių plėtros Ir šiame kontekste projektų apjungimas ir finansinių lėšų sutelkimas yra nemažiau e, svarbus momentas. Ir mes, aišku, galvojame, kaip apjungti įvairius finansavimo šaltinius, nes yra struktūriniai fondai, yra finansavimas pagal programą Horizontas 2020. E, Taigi tiek iš komisijos pusės. Ačiū, ačiū komisijai. Prašyčiau ir visų kitų taip pat um, trumpai kalbėti. Augimo generalinis direktoratas. Taip, ponia Gruberi, gegužės 10 mūsų direktoratas organizuoja susitikimą su įvairiomis suinteresuotomis pusėmis, su pra, kūrybinio sektoriaus atstovais seminarą Taip pat jame dalyvaus Connect generalinio direktorato ir kitų komisijos tarnybų atstovai. Todėl aš manau, kad gal mes galėtume to seminaro e, metu panalizuoti e, didesnis energijos užtikrinimą tarp įvairių projektų, jų apjungimą, pavyzdžiui, platformos e, pagrindų. Ir aš manau, kad tame seminare galima būtų iškelti e, nemažai idėjų ir jas galima būtų išanalizuoti. O jums, pane Gruberiai, aš atsiųsiu e, planuojamo seminaro e, darbo tvarkę. DigiConnect. Aš taip pat noriu pasakyti keletą žodžių apie tai, kaip vyksta dėrybos uh, su AIF um, dėl kūrybinio sektoriaus projektų rėmimo. Mes labai tikimės, kad susitarimas bus pasiektas pavasarį. Be to mes jau pradėjome dialogą su pačiu sektoriumi ir stengiamės mobilizuoti su kūrybiniais europiniais projektais susijusias pajėgas tam, kad planuojamos šiais metais planuojami šiais metais renginiai ir veikla kūrybinėme sektoriuje būtų derinama tarpusavyje ir būtų užtikrinta jos tasa. Ačiū, ačiū komisijai. Sako pirmininkė, man labai akivaizdu ir jūs, ponia Gruberi, tą aiškiai pasakėte, kad egzistuoja rizika, egzistuoja kliūtis, bet taip pat egzistuoja ir galimybės. Ir a, sprendžiant iš komisijos pasisakymų, taip pat Mums reikia užtikrinti didesnį visų dalyvaujančiųjų pusių aktyvumą, jeigu mes norime pasiekti nors kokios pažangos. Aišku, yra kiti susiję sektoriai, kurie visiškai nekreipia dėmesio į tai, kas mums aktualu. Ir um, ir neatsižvelgia į šiuos dalykus sudarytose projektinėse sutartyse. Bet gal būtų gerai turėti portalą, per kurį būtų galima gauti informacijos apie vykdomus projektus, apie jų galimas sąsajas ir panašius dalykus. bet reikia taip pat galvoti ir apie tiesioginius ryšius, tiesioginį uh, suinteresuotumo didinimą. Dar vienas dalykas - investicijos. Ar investuojama tik tai iš europinių šaltinių panaudojant lėšas, ar taip pat bandoma ieškoti finansavimo šaltinių išėrėje. Žinote, kad mes šiandieną posėdį baigsime, tačiau darbo tai tikrai ne. Jisai dar vyks toliau. Bet apskritai panašu, kad galimybių tikrai prisidėti prie užimtumo didinimo, prie darbo vietų kūrimo, kūrybinis sektorius turi pakankamai, nes maždaug 8 milijonai darbo vietų sukūriama būtent dėka kūrybinio sektoriaus. O to labiau nepamirškime, kad ekonomikos cikliškumas irgi gali būti palankus veiksnys. Tačiau, kai kalbame apie kūrybinę Europą, tą projektą, tikėkime, kad su EFSI bus įmanoma jį gerai įgyvendinti, bet reikia nepamiršti, kad egzistuoja ir kitų priemonių, kurias tiesiog e, reikia panaudoti. Dabar, ponia Gruberį, žodis jums, kad jūs atsakytumėte. Ačiū. Ačiū. Dėkuoju. Uh, Dėkuoju e, už pastabas. E, pasižymėjau iškeltas problemas, kai dėl turinio susijusiu su švietimu. Be abejo, Europos investicijų bankas įtraukia privačius subjektus į, į švietimo sektoriaus finansavimą, tačiau yra aiškus skirtumas E, tarp to, kas yra grinas mokymas, koks yra švietimo planas ir to, kas yra infrastruktūra. Kai mes matome, kaip galima e, efektyviai pasiteikti e, privatų sektorių, mes dažniausiai nukreipiam prie pagalbos infrastruktūrai. Aišku, visa tai nepakenkia jokių būdų švietimo turiniui. E, gal šiek tiek kitaip yra aukštojo mokslo srity, nes matome, kad konkuruoja privatus sektorius ir viešasis sektorius, kai dėl turinio. Ir be abejo, privatus sektorius dažnai puikiai žino, e, kas ir kaip. Taip pat investuojama į profesinį mokymą, tačiau čia irgi reikalinga palaikyti tą reikiamą pusiausvyrą ir atsižvelgti į reiškimą kartai susirūpinimą kiek EFSI galima sieti su kūrybinė pramonė, kiek EFSI galima panaudoti ten. Aš manau, kad apreptis yra pakankamai didelė EFSI šiame sektoriuje, tačiau norėčiau pasakyti štai ką. Aš manau, kad ko gero naudinga būtų kurti projektus taip, kad e, projektas pritrauktų finansavimą. E, infrastruktūra yra svarbus dalykas ir bankas turi ilgą patirtį, kaip remti infrastruktūrą, pavyzdžiui, operos teatro ar, ar kitų e, kultūros įstaigų. Ir paskui yra atsižvelgiama į tą kontekstą, kur reikalingi atnaujinimai. E, Kūrybos sektorius labai dažnai yra mm, įtraukiamas į mūsų projektus. Pavyzdžiui, operos teatro atnau, atnaujinimas yra labai rimta investicija į kultūros e, ir kūrybinę pramonę. Kalbant apie mažas ir vidutinės įmonės, kaip jau matote, e, tai yra e, esminis, esminiai veikėjai sprendžiant švietimo problemas. Europa turi labai tvirtą mažų ir vidutinių įmonių sektorių ir aš manau, E, svarbu yra, kad būtų formuojami teisingi įgūdžiai, o mažos ir vidutinės įmonės turi galimybių e, įdarbinti jaunus žmonės, suteikti jiems darbo vietas. Akivaizdu, kad mažos ir vidutinės įmonės sprendžiant problemą čia yra esminiai veikėjai. Mes turime gražių pavyzdžių ir kitose srityse, kai rengėme seminarą, pavyzdžiui, apie, e, kai mes rengėme seminarą ONCI ir buvo, čia, tai yra tikrai puikus pavyzdys to, kaip galima įtraukti privatų sektorių tam, kad prie universiteto būtų sukurtos reikiamos struktūros. Ir aš manau, kad tai yra tipinis pavyzdys to, kaip, galim, kaip gali šie du sektoriai kartu bendradarbiauti. Tai gali būti papildomas ir labai puikus svertas. Mačiau E, daug kartų jau tokių pavyzdžių, pavyzdžiui, Luksemburgas e, plieno e, mokymus pakeitė kitais ir veiklos keičiasi universitete. Ir dažnai veiklos yra pritaikomos, o senos veiklos pritaikomos prie nudienos reikimių. Dabar dėl sinergijos efekto. Be abejo, dar yra erdvės kaip būtų galima panaudoti geriau EFSI. E, Sinergijos efekto galima pasiekti ir derinant geriau dabartinės veiklas, bet mes matėme, kad pasitelkus EFSI galimybių tam yra daugiau. Mes stengiamės kurti tam tikrus fondus, e, finansavimo fondus, kur būtų galima pasinaudoti skirtingais komisijos teikiamais finansavimais. Pavyzdžiui, struktūrinių fondų srity dar yra nemažai galimybių. Ir kreipiamasi, jeigu ne, ne, neturite pakankamai finansų finansuoti visam projektui, e, tai tuomet gali būti pasiteikti tie fondai, jeigu tam tikrą dalį pagalbos suteikia koks nors bankas ar panašiai. Dalis skolos paprastai gali būti tas dalykas, kuris projektams suteikia labai aiškę finansinę discipliną. Tai kaip jau sakiau, dar yra tokių galimybių, kurias būtų galima analizuoti toliau ir jas įgyvendinti. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū už jūsų atvykimą į posėdį. Ačiū už tokį išsamų pranešimą. Mums tai yra iš tikrųjų labai svarbus dalykas paskata Mes matome, kad Europai mūsų aptariamoj srity tenka daug iššūkių. Valdytojų taryba, jūsų valdančioji grupė, matau, e, pakankamai išmintingai vertina mūsų iškeltus klausimus ir aš manau, kad mes matysime ir toliau tikslą e, kartu subendrinti visų patirtį, siekiant mūsų visų tikslų, o informacijos teikimas ir informacijos kampanija čia vaidina esminį vaidmenį. Galėsime visi subendrinti savo jėgas tikslams pasiekti. Ačiū. Ačiū Europos komisijos atstovams už jų pasisakymus taip pat. Allora, colleghi, noi abbiamo ora un punto molto interessante. Kolegos, toliau mūsų darbo atvarkė yra nepaprastai laidomus klausimus, tai yra Sirimo Europos kultūros institutai užsienyje pristatymas. Tai yra tikrai strateginės uh, svarbos klausimas. No, no, lei, lei. Please take your seat. Questo studio sul tema degli Šio tyrimo dėmesio centre buvo Europos kultūros institutai užsienyje. Sorry. A little silence, please. Sorry, because we have to continue our. Šiek tiek tvarkos prašyčiau, nes mes turime tęsti savo darbą. Norėčiau padėkoti komisijos atstovams už tai, kad jie atvyko ir Aš norėčiau taip pat pasakinti pas mus atvykusią Jolandą Smith ir Clementine Dobeuf, kurios mums ir papasakos apie jų atliktą tyrimą. Šio tyrimo tikslas buvo įsiaiškinti, kokį strateginį vaidmenį, kokį koordinuojamąjį vaidmenį kai kuriais atvejais vaidino kultūros institutai ne ES šalyse. Kaip šie kultūros institutai puoselėja mūsų kultūrą, skleidžia kultūrą kitose šalyse. Mes taip pat e, turime ir naują iniciatyvą, kuri yra skirta kultūros diplomatijai ir šis tyrimas turėtų padėti mums e, pradėti diskusiją apie kultūros diplomatiją. Komisijos narys ponas Navrašiš vakar mums sakė, kad dialogas turėtų prasidėti jau netrukus. Ir jame dalyvaus įvairios kultūros organizacijos. Taigi jūs galėtumėt mums papasakoti apie tai, kokį vaidmenį kultūros institutai vaidina dabar, kokį vaidmenį vaidins ateityje. Galite taip pat papasakoti mums apie geriausios praktikos modelius, pavyzdžius, apie tai, kokie bendradarbiavimo modeliai pasiteisina, kokie projektai yra gyvendinami. Visi šie dalykai yra labai svarbus ir mums būtų taip pat labai pravartu apie juos sužinoti. Europos kultūros institutai jau dalyvauja įvairiuose projektuose, bet e, manau, kad mes galėtume išnaudoti jų potencialą dar labiau tam, kad galėtume skleisti e, žinę apie Europos kultūrą ir turime baigti nagrinėti šį klausimą 11 valandą. Prašau. Dėkuoju, ponė Kosta. Aš taip pat norėčiau padėkoti šio komiteto sekretoriatui už tai, kad jie sudarė sąlygas mums sudaryti, parengti šį tyrimą ir jį šiandien jums pristatyti. Kaip ir pasakė ponė Kosta, tai tikrai. De, labai tinkamu laiku tyrima, parengtas tyrimas, dėl to, kad šiuo metu komisija rengia kultūros diplomatijos, kultūros e, ryšių strategiją. Pane Mogherini turėtų paskelbti naują komunikatą Europos kultūros forume, kuris vyks šių metų balandžio mėnesį. Ir šis tyrimas jau buvo paskelbtas prieš dvi savaitės jūsų komiteto tinklalapyje ir mes jau susilaukime nemažai teigiamos palankios reakcijos, ypač iš įvairių kultūros institutų. Kai kas iš jų teigia, kad šis tyrimas yra svarbus žingsnis į priekį, formuojant Europos kultūros ryšių strategiją o kai kas netgi pavadino šį mūsų tyrimą savotišką kultūros ryšių Bibliją. Taigi tai tikrai labai įkvepianti reakcija. Ir dabar aš norėčiau papasakoti Jums apie tyrimą. Pane Kosta trumpai jau Jums jį pristatė. Mes siekime įsiaiškinti, kokį, kokį kultūros kokį vaidmenį galėtų atlikti kultūros institucijos įgyvendinant rengiamą strategiją. Taip pat mes nagrinėjome, e, kaip kultūros institutai jau dabar dalyvauja vykdomoje veikloje ir kokį vaidmenį jos, e, jie galėtų vaidinti ateityje. Šitoje skaidrėje jūs matote visus mūsų išnagrinėtus kultūros institutus. 29 institutai Ir matote, kai, kai kurios valstybės narės turi da, ne, ne vieną kultūros institutą ir taip susiklosti dėl politinių istorinių priežasčių. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau pasakyti, tai yra tai, kad mes galvojame, kad kultūros ir išorės santykių e, strategija yra dalykas, kuris gimė Europos parlamente. 2011 metais 2011 metais Europos parlamentas patvirtino rezoliuciją, kurios pagrindu buvo pradėtas rengiamasis procesas, kuris buvo finansuojamas Europos parlamentas, bet darbą atliko Europos komisija kartu su kultūros institutų konsorciumu ir su kai kuriomis konsultat, e, konsultacinėmis įstaigomis, tokiamis kaip mes. Ir tai buvo labai svarbus darbas, nes paaiškėjo, kad e, ne ES šalis yra pasiruošusios bendradarbiauti su ES kultūros srityje. Ir e, paaiškėjo, kad uh, to šalis nori bendradarbiauti su ES kaip tokia, nebūtinai dvišalių pagrindų su valstybėmis narėmis. Ir todėl mes galvojame apie tai, kaip galima būtų šį procesą patobulinti. Tas parengiamasis darbas buvo skirtas tam, kad galima būtų pradėti vykdyti kelis veiksmus, kurios inicijavo beje ir e, Europos parlamentas. Beje, mes juos nagrinėjame užsienio reikalų komitete, bendrame posėdėje su užsienio reikalų komitete. Ir viena parlamento narė, Julie Ward, rengia, parengė netgi dokumentą apie tai. Po to, kai buvo atliktas tas parengimasis darbas, mes supratome, kad Labai svarbu yra Europoje tinkamai išnaudoti savo kultūros e, turtą, plėtojant e, santykius su kitomis ES šalimis. Tai gali papildyti ES diplomatinę politinę galę, nes e, taip mes galėsime užmėgsti geresnius kontaktus, geresnius ryšius su kitomis šalimis, ryšius, kurie bus pagristi pasitikėjimu. Ir uh, tas pasitikėjimas puoselės e, palankesnį požiūrį Europos Sąjungą. Ir kai mes kalbame apie kultūrą, ją suprantame labai plačiai. Mes kalbame apie e, kūrybinės industrijas ir apie sportą ir švietimą ir vystomąją veiklą, apie pilietinę visuomenę ir taip pat apie ES pagrindinių vertybių sklaidą. Ir kai kalbame apie naują požiūrį į kultūrą, kultūros ryšių išnaudojimą diplomatijos vardan, mes galvome apie naujas bendradarbiavimo, bendravimo su ne ES šalimis formas. Galvome apie žmonių ryšius, kontaktus, apie projektus, kurie būtų skirti tam, kad galima būtų stiprinti tarpusavio susipratimą galvojame apie tai, kaip galima būtų puoselėti visos ES įvaizdį, o ne vien tik tai savo valstybės. Ir manome, kad čia ES gali sukurti nemažai pridėtinės vertės. Aš dabar perdusiu žodį Klementin, savo kolegijai, kuri papasakos įsameu apie mūsų veiklos e, Europos e, matmenį. So the... Ačiū, ačiū už tokią įžangą ir noriu pasakyti, kad kultūros institutai pasižymė tam tikrą specifiką, jų įvairovė todėl gana didelė. Jie yra įvairaus dydžio, e, skirtingai valdomi, skirtingai e, skleidžia žinias apie europinę kultūrą ir skirtingų lygių dalyvauja europiniuose projektuose. Kita vertus, jos vienyje ir bendri uždaviniai - tai yra kultūros klaida, e, kalbų mokymas ir e, kūrybinių galių meniškumo stiprinimas. Jeigu pažiūrėsime, kaip kultūros institutai veikia užsienyje, tai pamatysime, kad apskritai jie samdo per, 300 tūkstan, per 30 tūkstančių žmonių, tiek personalo dirba jų padaliniuose ir bendra a, nauda sudaro 2,3 milijardo. Jie veikia 156 užsienio valstybėse už ES ribų, 184 pasaulio šalise ir viso yra per 2000 biurų. Kitaip sakant, nuo e, vietos ligmens ir nacionalinio ligmens labiau dabar orientuojamasi į platesnį e, geografinį ir politinių prioritetų spektrą - rytų partnerystę, pietų partnerystę, e, dominuojantis elementai. Tai atsiradus naujoms temoms atsirado ir naujovių kultūros institutų veiklose, tokie kaip kova su radikalizavimu, tarp kultūrinio dialogo plėtotė ir visą tai sutampa su bendraisiais ES prioritetais. Jeigu mes kalbame apie kultūros institutų europinį aspektą, tai nėra europinio metmens apibriešties Ir a, tokio uždavinio kultūros institutam nieks nesuteikė, bet Europos kultūros institutai yra klasifikuojami, suskirstyti gal labiau į dvi grupės. Ir a, vienas tinklas yra gana jaunas, dešimt metų veikia, jo centras Briuselyje veikia dešimtyje šalių ir tai yra un, UNIK, bet e, po truputį šis e, centras įgyja vis didesnę svarbą įgyvendindamas ES kultūros strategiją santykiuose su trečiosiuose šalise. Uniko e, dalyviai ir partneriai labai skatina tos struktūros tolesnė plėtotė. Kai kurie kultūros institutai turi savo atstovybės Bruselėje, kad būtų lengviau palaikyti santykius su kitomis Europos kultūros institucijomis, su Europos komisija, kad būtų žinoma, ką kas daro. Galiausiai yra taip vadinami klasteriai. Jų yra apie 95, įskaitant ir tuos, kurie veikia trečiosiuose šalise. Tiesą pasakius, ne visi jie tinkamai organizuoti, ne visų um, veikla racionali, bet jie prisideda prie Europos kultūros institutų veiklos, nes klasteriai e, dalyvauja ES finansuojamuose projektuose, bet vėlgi, kaip aš jau sakiau, dalyvauja tik tie, kurie turi pakankamai pajėgumų ir pakankamai specialiųjų žinių reikalingų europiniams projektams įgyvendinti. Galbūt jų vaidmenį reiktų labiau apibriežti kaip strategiškai svarbesnį. Jeigu klasteriai galės bendradarbiauti kartu, tai bus naudinga, nes tą rodo patirtis. E, Jordanijoje ir Tunise klasteriai veikia kartu su Europos komisijos nuolatinėmis atstovybėmis ir bendrai įgyvendina kultūrinę programą, pavyzdžiui, e, bendradarbiaudami su Tuniso kultūros ministerija. O dabar vėl aš perdodu žodį savo kolegiai, kuri e, daugiau pakalbės apie tai, e, kokios yra stipriosios ir silpnosios kultūros institutų pusės, kokias galimybės jie turi. Taigi, kaip kultūros institutai gali prisidėti prie bendrosios politikos geresnio įgyvendinimo? Kad suprastume, kad gautume atsakymą, reikalinga įvertinti jų pajėgumus, jų galimybės, silpnasias pusės ir, aišku, grėsmės, kurie, kurios kyla tokiems institutams. Nebejotina, kad kultūros institutai turi labai daug privalumų, kurie gali kompensuoti jų silpnybės. Ir vienas iš tokių privalumų, vienas iš e, e, trūkumų yra tai, kad netiek ne jau daug e, atstovybių ES pasaulio šalyse užsima kultūros politiką, kultūros diplomatinę ir man atrodo tik tai trijose iš jų yra specialios uh, pareigybės ir yra atskiri asmenys, kurie užsima tik kultūra. Tai yra silpnoji pusė. Bet kultūros institutai palaiko ryšius su komisijos atstovybėmis ir atvirkščiai. Dabar Privalumai kultūros institutų. Vienas iš privalumų tai jų infrastruktūra ir ištekliai, apie kuriuos ką tik kalbėjo kolegė Klementina. Ir tokiu būdu jie atveria ES galimybės geriau išnaudoti jų turimą tinklą ir a, dėka tokio išplėtoto tinklo ir pajėgumų nereikia kurti paralelinių struktūrų. Daugelis kultūros institutų veikia jau ilgus metus. Kai kurie netgi 70 metų, o tai reiškia, kad jie pradėjo savo veiklą dar prieš pasirašant Romos sutartį. Todėl nebejotinai jie tinklas yra pakankamai neblogas, jie žino, kaip reikia dirbti su pilietinėmis trečiųjų šalių visuomenėmis, švietimo srityje, kaip skatinti kultūrą ir jos sklaidą ir trečiosiuose šalyse jie tampa savotiškais kultūros ambasadoriais. Be to, nebijotinai tokie kultūros institutai palaiko gerus ryšius su Europos komisijos a, delegacijomis tose šalyse. Dar svarbu, kad tokie kultūros institutai laikomi patikimais partneriais. Tokį vertinimą išsako ne tik tai valstybių, kuriuose jie veikia vyriausybės, bet taip pat ir a, visuomenių nariai. Šiandieną dėja, kilus a, pasauliniai ekonominiai krizai, kultūros institutai susiduria su nemažais sunkumais, nes nebeįmanoma veikti pasiremiant senuosius metodus. Reikia ieškoti naujų metodų, kurie tiktų a, mūsų skaitmenėjančiame pasaulyje. Dar vienas privalumas tokių institutų, kad jie yra sukaupę pakankamai specialiųjų įgūdžių ir žinių. Jie dažnai gerai strateginių požiūrių išanalizuoja įvairius um, reiškinius, įvairias priemonas, politinius reiškinius ir tai reiškia, kad gali teikti um, patarimų, gali konsultuoti, kokias priemonas bus naudingesnės už kitas, vykdant kultūros projektus. O dabar norėčiau keletą žodžių dar pasakyti apie trūkumus. Ir ypač atkreipčiau dėmesį į vieną dalyką, kad jų įgaliojimai yra labai neapibriešti. Daugelis kultūros, daugelis institucijų paprastai turi labai aiškiai apibriežtą misiją. Kultūros institutų atveju arba jų įstatuose arba kitose, teigiamo, dokumentuose ar darbo planuose nieko nėra sakoma apie jų institutų veiklos ir Europinės, Europos Sąjungos veiklos kultūros sektorija susijimą. Ir tai reiškia, kad nėra aiškaus nur apibrėžimo Ir jeigu kažkas nenurodyta programoje, tai tas ir nevykdoma. Ir dažnai kai kurie ryšių palaikymo klausimai tiesiog atsiduria darbo tvarkės punktų sąrašo pabaigoje. Daugelis kultūros institutų ir visai norėtų geriau apibriežti savo veiklos geografinius ir kitus prioritetus, ir daryti tai atsižvelgiant į ES bei ES kaimininių šalių prioritetus. Nes ir mes manome, kad tai būtų labai naudinga. Dar norėčiau grįžti prie kai kurių grėsmių. Jų aišku yra ne viena, bet norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad stambus kultūros institutai monopolizuojanti jėga darosi. Jų yra 47, dažnai jų biudžetai pakankamai dideli, jų atstovavimas stiprus ir tai reiškia, kad jie monopolizuoja kultūros aspektų įtraukimą į išorės santykius, palyginti su kitais kultūros rytyje veikiančiais subjektais, nes būtent dėl savo um, pajėgumų jie tokie tampa ir tai gali kartais kelti grėsmę. Dabar rekomendacijos. Aš manau, pirmiausia, reikia pasakyti, kad kultūros institutai tikrai gali suvaidinti ne, e, neblogą vaidmenį. Jie jau dabar vykdo įvairius projektus kultūros rytyje, kurie teikia naudos visiems. Bet jeigu apjungtume visas jų galimybės, jeigu um, apjungtume jų žinias, tai neabejotinai tada jų veikla leistų išriškėti ir Europos sąjungai kaip patokiai. Tam, kad būtų galima užmėgsti gerą bendradarbiavimą tarp kultūros institutų ir atitinkamų Europos sąjungos institucijų, reikia pirmiausia galvoti apie principus, kuriais remtųsi toks bendradarbiavimas. Ir pavyzdžiui, reikėtų tartis su vyriausybėmis pirmiausia, kad jos suteiktų iškius įgaliojimus kultūros institutams veikti. Dar vienas dalykas, kad visa veikla turi būti vykdoma atsižvelgiant į principus, kurie nustatyti parengiamuoju laikotarpiu, nes tai leistų apjungti projektus arba bent jau bendradarbiauti įgyvendinant skirtingus, bet panašius projektus. Dar vienas dalykas - kultūros institutai, kuriems gali būti patikėta atlikti dalį ES institucijų darbo, turėtų pasirašyti tarpusavio supratimo memorandumą su Europos komisija, kad galėtų atstovauti Europos Sąjungos institucijoms. Ir taip tokį tą memorandumą turėtų pasirašyti ir Europos išorės santykių tarnyba, nes, šie dalykai, nes šios institucijos glaudžiai susijusios. Dar norime atkreipti dėmesį į tai, kad labai svarbu skatinti kultūros institutus dirbti su pilietinės visuomenės organizacijomis, kaip ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Ir tokiu būdu būtų galima geriau išnaudoti visos Europos mastu turimą tinklą, ir vykdyti projektus ne tik ES viduje, bet taip pat ir už jos ribų, sukuriant, kaskadinį efektą. Aišku, kai kalbame apie gyvendinamus projektus, tai daugelis projektų reikalauja, kad būtų jų gyvendinimas finansuojamas iš skirtingų šaltinių. ES pati finansuoja nemažai projektų, bet reikia pasitelkti ir kitus finansavimo šaltinius, o tą galima padaryti tik bendradarbiaujant. Dar vienas dalykas, kad skatinant europinės kultūros sklaidą per projektus reikia nustatyti aiškius projekto tinkamumo kriterijus Ypač tai, tai būtų pasakytina apie tuos projektus, kuriuos finansuoja iš dalies ES. Pirmiausia, projektų atveju reikia parodyti, kad įmanoma projektą susijęti su kitais projektais. Antra, kad, tai, kad projektas yra susijęs su mažesniais projektais. Ir dar labai svarbu, kad būtų nuostata, jog kai tik įmanoma projekto gyvendinimo veikla būtų patikėta, aišku, pagal sutartę kultūros srities atitinkamiems specialistams. Ir galiausiai, kad nauja strategija būtų įgyvendinta, mes jau parengėme keletą bandomųjų projektų, kad įsitikintume, kas pasiteisins, o kas ne, kas naudinga, o kas ne. Nes žinome, tokios strategijos, kuri tenkintų visus, tikrai nėra. Regionai yra skirtingi, daug skirtumų ir taip toliau. Todėl mes su kultūros institutais svarstėme, kokiuose sritise jie norėtų apjungti savo pajėgas, kokiuose šalise tai vertėtų daryti. Ir norėčiau šiame kontekste atkreipti jūsų dėmesį į vieną bandomąjį projektą, tai yra Europos namai Irane. Jūs žinote, Iranas po truputį atsiveria ir a, rodo susidomėjimą kultūrinius santykius su kitomis šalimis plėtota. Dabar tik vienas kultūros institutas turi savo padalinį Teherane. Dar neveikia Europos komisijos delegacija ten. Todėl aš manau, kad būtų galima sukurti Europos kažkokius, kažkokius Europos namus, kurie padėtų skleisti a, kultūrą, a, dirbtų su vietos gyventojais kultūrinių mainų srityje, taip pat a, akademinio, akademinių mainų srityje. Na, manau, kad gal man pakaks kalbėti. Ačiū, kad išklausėte. Dėkoju. Matome, kad yra puikus kontekstas tam, kad būtų toliau galima tęsti idėjų paiešką šioje srityje. Jūs e, studijavote gal 30 kultūros institutų veiklą, matėte, kokie yra instituciniai santykiai, kaip ten panaudojamas viešasis finansavimas, matėte, kokį darbą institucija atlieka ir kokį potencialą apima. Ačiū, kad nurodėte jūs stiprasias ir silpnasias pusės savo pranešime. Mes turėjome tokį bandomąjį projektą, kuris buvo susijęs su tam tikra tema, buvo pasitelktas kultūros institutų tinklas jam įgyvendinti, o dabar reikėtų, kad tie kultūros institutų institutai vaidintų labiau strateginį, strateginį vaidmenį, kad užsimtų galbūt, pavyzdžiui, kultūrinę diplomatiją. Šiandien jie kol kas e, neturi tokių įgaliojimų, išskyrus skleisti kultūrą, skleisti kalbą. Dabar norėčiau suteikti žodį kolegoms, kurie norėjo pasisakyti. Ponas Zver, prašau. Dėkoju už jūsų pratešimą. Norėčiau paklausti, kokios fundamentalios, fundamentalios vertybės ir kokie mainai buvo įgyvendinti tarp tų, ką, ką jūs matėte. Kokiomis svarbiausiamis vertybėmis pastebėjote yra pagrista Europos kultūra? Dėkui. Ar bus kitų klausimų? Gerbiami kolegos, prašom klausti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 kaip būtų galima išvengti didesnių kultūros institutų monopolio. Kitas klausimas. Jūs kalbėjote apie tai, kad šiandien kai kuriuose valstybėse, ne visose, bet kai kuriuose, nėra tų kultūros institutų. Galbūt reikėtų imtis kažkokių bendrų veiksmų, Žinome, kad kai kuriuose valstybėse užsienyje nėra nei kultūros institutų, nei ES atstovybės. Mes minėjome Irano pavyzdį. Ar kultūros veikėjų pristatymas negalėtų vykti per Europos kultūros institutus, kurie savotiškai taptų Europos kultūros ambasadoriais. Kai diskutuojate su kultūros institutais. Ar jums susidaro toks įspūdis, kad jiems būtų primtina tokia dimencija? Ar jie mano, kad jiems reikia tam tikrų europinių įgaliojimų? Ačiū. Atsakymas. Dėkoju, kad dėl europinių vertybių mes pirmiausia remiamės tomis vertybėmis, kurios yra paminėtos ES sutartyje trečiasis straipsnis, 21 straipsnis. Tie du straipsniai pirmiausia ir yra susijęs su ES vertybėmis. Tai yra demokratija, teisinė valstybė, universalumas ir žmogaus teisų nedalomumas, žmogaus teisės užtikrinimas, pagarba žmogaus orumui, tai ta solidarumo ir lygybės principai bei jungtinių tautų hartijų laikymasis. Štai tokios būtų vertybės papildomas klausimas tai į mikrofoną. Okay, um, well, we're coming back to... Jei grįžtume prie jūsų klausimo apie bendradarbiavimo modelius. Mes diskutavome su kultūros institutais ir jie sako, kad jiems reikalingas lankstus bendradarbiavimo modelis, daugias luoksnis bendradarbiavimo modelis. Tai reiškia, kad ne visiems kultūros institutams reikia, kad jiems būtų atstovaujama visose šalyse. E, jau ne visi galiausiai turėtų tiek ir gebėjimų. Jie dirbtų vieni kitų vardų, pavyzdžiui, Tuniso atvejais. Nepamenu, yra penki ar šeši kultūros institutai dirbantys šioje šalyje ten nei, į šį darbą neįsitraukia smulkieji, nes neturi savo biurų ten. Bet ten dirba didesnieji, o mažesni kartais dirba tokiuose šalyse, kur biurų neturi didesnieji institutai. Būtent dėl to yra taikomas toks mišrus modelis. Nebūtinai visiems reikia vienu metu jame dalyvauti, bet tai yra tiesiog įdomus, lankstus, geras sprendimas. Ir jeigu projektas jiems atrodo įdomus ir reikalingas, jie gali bet kada į tą projektą įsitraukti. Irane, pavyzdžiui, dirbti yra norinčių, besidominčių, niekas nėra verčiamas, bet tie, kurie nori, gali tą daryti. Reikis daugiau klausimų nėra. Mes jau dirbame antrą dieną ir posėdžiai buvo labai intensyvūs. Jūsų atlikta, atliktas tyrimas mums yra labai įdomus. Klausimas papildomas, ponas Vėl, aš norėjau paklausti apie skirtumus kai kurios vertybės yra minimos kaip Europos pagrindinių vertybių skatinimas. Jos tarp pagrindinių vertybių paminimos. Bet, jo, bet ten nebuvo paminėtos ne viena iš tų teisių pagrindinių, kuriuos jūs paminėjot. Tai štai yra toks skirtumas, kuris man nėra aiškus. Bet jūs kalbate apie pagarbą toms vertybėms, kuriais, kuriomis remiasi, kurios yra ES pagrindas. Ačiū. atsakymus. Na taip, mielai atsakysiu tai. Mes kalbame apie pagrindinės vertybės ir jūs čia matėte tik skaidrę viso labo. E, dėl būtent skaidrėje mes netai plačiai išdėstėme visą tai. Tačiau vienas iš bandomųjų projektų ir bus tas, kur buvo kalbama apie e, pagrindinės Europos vertybės. Ir tas projektas turėtų būti gyvendinamas strateginėse kažkokiose valstybėse ar kitose valstybėse kur įdomu būtų padiskutuoti apie ES pagrindinės vertybės. Aš tiesiog skaidriai tik tai ne, negaliu uždėstyti visų detalių. Eh, si posso capire l'obiezione, l'obiezione è perché qui sono... Tiesą sakant, aš suprantu jūsų pastabą, kolegos, kalbu apie teisės, apie specifines vertybės. Ir tas, kurios buvo, tos, kurios buvo paminėtos, neapima visų ES vertybių. Iš tikrųjų, suprantu kolegos pastabą, tačiau mes čia nekalbame tik apie pagrindinės teisės, nes, pavyzdžiui, diskriminacijos prevencija nėra viena iš pagrindinių teisių. Tad nebūtinai visą tai su tampa su tuo sąrašu, kurį pateikėte teikdamas pirmąjį atsakymą. Na, kaip ten bebūtų, jūsų tyrimas yra labai įdomus. Pasinaudosime tuo tam, kad galėtume e, detaliau aptarti e, kultūros diplomatijos galimybės. Rezoliucijoje, kurią paminėjote, mes sakėme, kad ES delegacijos turėtų turėti įgaliojimus ir kompetenciją kultūros ir švietimo srityje. Netrukus susitiksiu su nauja delegacija santykiams su Tunisu Tuniso, Tunise kaip tik e, yra paskirta nauja kultūros ministrė ir mes iš tikrųjų per, per, per e, tą sustikimo dieną skirsime gal valandą diskusijoms dėl kultūros bendradarbiavimo. Tad delegacijos turės vietos žinių ir aš manau, kad Europos delegacija tai iš tikrųjų bus e, didžiulis privalumas. Ačiū už atliktą darbą, ačiū už atvykimą į mūsų posėdį ir Manau, kad turėsite progą pateikti savo pranešimą ir kitose vietose, skaitant Unix. Ačiū. Sorry, eh, we finish. Pirmininkė, baigiame savo posėdį. Ačiū visiems dalyvavusiems. Ačiū dalyviams, ačiū Europos komisijos generalinių direktoratų atstovams. Tiesa, gal dar komisijos atstovai norėjo ką nors pasakyti. Atsiprašau, mes dar neišklausėm komisijos atstovų. Tiesiog pavargau, sako pirmininkai, todėl jūs pamiršau. Nenorėjau pasakyti, kad jūsų dalyvavimas čia yra nereikšmingas. Prašau žodis jums. Uh, Ačiū, pana pirmininkė. Aš kalbėsiu trumpai. Turiu pasakyti, kad komisija tikrai labai patenkinta pateiktų <clears throat> ataskaitą. Jūs žinote, kad mes su išorės veiksmų tarnyba bendrai rengiame strategiją, pagal kurią ketiname ateityje plėtoti kultūrinius ryšius ir galiu tik patvirtinti, kad mes remsimės pirmiausia žmogiškaisiais kontaktais ir ta naujoji paradigma, kuri išriškėjo pradinėme etape ir apie kurią kalbėjo senokai Europos parlamentas, bus pakankamai pakankamas pagrindas tolesniai veiklai. O iš savo pusės mes tikrai ketiname daugiau dėmesio skirti savo darbe ir atstovybėse kultūros ryšių plėtotai. Apie parengiamąją pakopą galiu pasakyti tie, kad mes labai plačiai konsultavomės ne tik tai su suinteresuotais pusėmis ES, bet taip pat ir su kaimininėmis šalimis. Galvojame, ką geriau galėtume nuveikti. Kūrybin, kūrybinė Europa, tai yra tas bendras, bendrai finansuojamas projektas, kuris turėtų sustiprinti būtent strateginį mąstymą ir sustiprinti a, klasterių veiklą, nes jie taps ko gero labai reikšmingais partneriais įgyvendinant mūsų naują strategiją. Ir mes jau beveik artėjame į pabaigą rengdami naujos strateginės vizijos um, dokumentą, jis netrukus turėtų būti patvirtintas. Ir galiausiai kartu su panaudodami partnerystės priemonės su FPI mes um, paleisime kultūrinės diplomatijos platformą, kuri taps savotiškų konsorciumų vienijančių kultūros institutus ir padės. Tokiu būdu naudos gaus visai, ne tik kultūros institutai, bet taip pat ir komisija, kuri galės geriau plėtoti kultūrinius ryšius, kultūrinę veiklą ir tuo pačiu skatinti lyderystės įgūdžių sklaidą. Todėl mes iš savo pusės matome, kad bendradarbiavimas po truputį gilėja ir manau ateityje pasieksime pakankamai geros pažangos. Ačiū ponui Bekarui, ačiū komisijai. Už jūsų informaciją mes vakar komisarui sakėme, kad iš savo pusės esame pasirengę kartu dirbti plėtojant kultūrinės diplomatijos koncepciją, pasirengę dirbti su ponia Moherinė, su švietimo generaliniu ir kultūros generaliniu direktoratu. Aš manau, kad mes turime tikrai veikti vieningai. Ir džiugu, kad jūs paminėjote naują platformą, nes aš manau su EUNIC ta platforma gali būti sėtina. Ir tai rodo, kad visų partnerių vaidmuo po truputį didėja. Taigi, ačiū visiems, o kitas mūsų posėdis vyks kovo 14 dieną, prasidės 15 valandą, tai yra po pietų. Iki iki 18.30 ir taip pat kovo 15 dieną nuo 9 ryto iki 18.30. Darbo tvarkė bus labai išsami, tad reikės rimtai pasiruošti. O dabar ačiū visiems, pirmininkė maloniai dėkoja vertėjams. Taigi posėdis kelbiu baigtų, o kadangi toliau vyks uždaras koordinatorių posėdis, prašyčiau visus, kuriems nereikia būti salėje, ją palikti. Ačiū.